Bună ziua și bine ați revenit! Doresc să vă felicit, uh, să felicit toți uh, deputații. Labai diena. Sveiki susirinkę. Norėčiau pasveikinti visus narius su jų išrinkimu arba perrinkimu Europos parlamentą. Na, džiaugiuosi, kad turėsim galimybę kartu dirbti transporto komitete, tai labai svarbus Europos parlamento komitetas. Kadangi šis komitetas gali padaryti teigiamos įtakos e, kiekvieno Europos piliečio gyvenimo kokybei. Leiskite pasakyti, kad šios dienos darbo tvarkė yra tokia komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimas. Taip pat norėčiau informuoti, kad šis komitetas turės keturis pirmininko pavaduotojus, kaip ir per ankstesnę kadenciją. Dabar siūlyčiau pereiti tiesiogiai prie komiteto pirmininko rinkimo. Po to rinksime jo pavaduotojus. būtinas bent ketvirtadalio komiteto narių dalyvavimas, kad būtų galima rinkti pirmininko pavaduotojus. Būtent taip ir yra ir aš norėčiau e, paklausti dabar politinių frakcijų atstovų, e, ką siūlytų kandidatais. Dėkoju, ponė pirmininkė, tenka pripažinti, kad po ilgo laiko pirmas iki pasisakau transporto komitete, susijaudinęs, na bet ką darysi. Na ir man tenka labai džiugi užduotis mūsų frakcijos vardu siūlyti kandidatą. Na ir iš galimų kandidatų siūlytume tokį asmenį, kuris dirba jau labai senai šiame komitete, didelis senpadis, tas asmuo labai iškalbus, turi daug patirties ir puikus transporto specialistas. Na ir kadangi jis ketina kalbėti angliškai, arba bent jau apsimeta, kad moka anglų kalbą, tai perėsiu į anglų kalbą ir norėčiau pasiūlyti poną Ryaną Simpsoną šio komiteto pirmininko pareigoms. Ačiū. Domnule Simpson, akceptați candidatura? Ponas Simpsonai, ar sutinkate būti kandidatu? pažymėsiu, kad jūs taip pat parei, e, pateikėte e, savo finansinių interesų deklaraciją, kadangi esate vienintelis kandidatas. Aš uh, siūlau išrinkti pono Brianą Simpsoną komiteto pirmininku. Sveikinimai ponui Simpsonui. Na, o dabar siūlau pirmininkavimo posėdžiui perimti transporto komiteto pirmininkui. Silvija, Silvija, į kofį. too, yeah? Yes. <laughs> right he beginneth an adventure. <laughs> so the next item is the election of the vice chairs, yeah? yeah. Do we do them one at a time, yeah? Yeah. Okay. The Next item on the agenda. Kitas e, darbo tvarkės punktas, kolegos, sako pirmininkas. Tai pirmininko pavaduotojo rinkimas iš viso bus keturi pirmininko pavaduotojai. Taigi pirmą rinksime pirmąją pavaduotoją. Ar būtų pasiūlymų dėl kandidato būti pirmojo pavaduotojo? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, Brainai, norėčiau širdingai pasveikinti su tuo, kad esi išrinktas į transporto pirmininko pareigas. Na, nežinau, kiek reikia laiko išbūti šiame komitete, kad taptum pirmininku, na, bet labai smagu, kad mūsų komiteto pirmininko tapai kadencijos pradžioje ir praeitie taip pat įrodė, jog tau svarbus dialogas Taigi tikrai džiugu ir norėčiau pasidžiaugti EPP frakcijos vardu ir pasveikinti su šiom pareigybėm. Naudodamasis progą, norėčiau ponai Rykė e, siūlyti mūsų frakcijos vardu į pirmą vicepirmininko pareigas. Ačiū, Matas. Kitų pasiūlymų dėl kandidatūros pirmojo pavaduotojo neturime. Taip, ne, prašom. Norėčiau tik pasitikslinti. Ar pakaitinis narys gali tapti pirmoji pavaduotoja? Man regis, kad ne, aš, nu, tai neįmanoma ir norėčiau tik pasitikslinti, ar iš tiesų darbo tvarkos taisyklės pasikeitė šią prasme. mane informavo, kad e, kandidatas e, gali būti siūlomas toks, tačiau EPP turėtų pakeisti jo status ateityje. Aš nežinau, e, kaip apsispręs EPP. Na, atviras atsakymas mano būtų, nežinau, tačiau mane informavo, kad tai manoma. Matės, ar galėtumėt patvirtinti savo siūlomą kandidatūrą? Labai trumpai, ponė pirmininkė, siūlyčiau, kad šiandien pritartume šiai kandidatūrai, o po to EPP frakcijos viduje šį klausimą išsiaiškintume galtinai iki kito posėdžio rugsėjo pradžioje. Ačiū. Okay. Matis... Gerai. Matas, um, patvirtinkite kandidatūrą, pateikite pavardę. Pone Rikė siūlome pirmojo vicepirmininko pareigas. Okay, is... Kandidatų pasiūlytas ponas Irke, kitų kandidatų pasiūlyta nebuvo, daugiau kandidatūrų nėra. Ar galiu skelbti, kad panas reikia išrinktas pirmuoju pavaduotoju? Norėčiau išgirsti jūsų pritarimą. Toliau antrojo pavaduotojo rinkimai. Toliau antro pirmininko pavaduotojo rinkimas. Pone Bradbon, žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Matį um, Groš uh, išrinkimu. Ir aš žinau, pirmininkė, galiu, galiu pasikliauti, pasikliauti Jumis, kad posėdžius pradėsime laiku. Europos konservatorių ir reformatorių frakcijos vardu norėčiau kandidatų pasiūlyti poną Van, Van Dalen tapti antruoju šio komiteto pirmininko pavaduotoju. Kandidatų pasiūlytas ponas Van Dalen. Kitų pasiūlymų kandidatus nėra. Tai galbūt galime išrinkti poną Van Dalen. Norėčiau išgirsti jūsų pritarimą. Toliau rinksime trečiąjį vicepirmininkę, ponę Laikfridai, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, jau atrodo pripratau prie šio vaidmens, kuris man tenka. Ir į trečiojo vicepirmininko pareigą siūlome jau pasitvirtinusią kandidatę iš praeito, uh, laik, praeitos kadencijos ponę Silviją Tikau. Na kągi, Pone Tikau yra nominuota trečiojo vicepirmininko pareigas, kitų kandidatų nėra. Ar galime išrinkti ponę Tikau garsiai pritardami trečiojo pirmininko postą? Na, dabar rinksime ketvirtąją vicepirmininkę, ponė Grošai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti kolegą Dieterį Koch. Taigi į, ketv... į ketvirtą vicepirmininko pareigas ir nominuotas ponas Koch. Ar pritarėme B? Okay, before I bring in Mr. Sturts. Prieš suteikdama žodį ponui Sturts, norėčiau priminti, jog šis posėdis yra transliuojamas per parlamento televiziją. Tiesioginės transliacijos vyksta nuo 2008 metų ir bus transliuojami visi komitetų posėdžiai. Norėčiau priminti naujiems nariams, kad e, kamera į jūs atsisuka tuo metu, kai jungiate savo mikrofoną. Ir visu, visi komitetų steigimiai posėdžiai yra transliuojami per televiziją. Tiesiog norėjau tai priminti, kad šis posėdžis yra tiesiogiai transliuojamas. Ir dar kartą pakartosiu, kad E, televizijos kameros automatiškai į jūs atsisuka tuo metu, kai įjungiate savo mikrofoną. Būtent tokiu būdu veikia tiesioginis transliavimas. Ponas Tordas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Liberalų ir demokratų frakcijoje neturime pasiūlio kandidato į vicepirmininko postus ir naudodamasis progą mūsų frakcijos vardu norėčiau pasveikinti jūs ir pininkų pavadėjėjus. Na, džiaugiamės busimų bendradarbiavimo ir nors mūsų požiūriai dažnai gerokai skiriasi, tačiau nebejojame, kad pavyks pasiekti kompromisu, kaip kad buvo daroma ir pastaraisiais metais. Ačiū. Pone Krameri. Na. No. O aš savo ruoštų žaliųjų frakcijos vardu, ponė Simpsonai, ir jūsų pavaduotams norėčiau, ir jūs, ir jūsų pavaduotus norėčiau pasveikinti su išrinkimu iš šias pareigas. Na, ir šiaip transporto komitetas po aplinkosaugos komiteto tai yra tas, kuris išleidžia daugiausiai europinių įstatymų. Taigi, džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimu, džiaugiuosi E, naujomis užduotimis kitai ateinančiais metais, nes be transporto, nekeisdami įstatymų transporto srityje, nesugebėsime įveikti ir klimato kaitos, o savo ruoštų dar norėčiau palinkėti jums daug sėkmės. You, Michael. Well, say... Dėkuoju, Michaelai. Norėčiau padėkoti visiems pasisakysiems, dėkoju už jūsų šildus, šiltus e, žodžius, už sveikinimus. Ir kaip jau sakiau savo paties frakcijoje, tai iš ties e, Sunku susitaikyti su tuo, jog 89 metais buvau vienas iš naujausių narių ir dabar jau po tiek metų tapau pirmininku ir tarsi tarnausiu jums. Kaip ten bebūtų, tai didelė privilegija, didelė garbė būti transporto pirmininko pirmininko. pirmininko Na ir daugelis iš jūsų žino, kad didžiąją laiko dalį parlamente praleido šiame komitete, nes man tikrai labai svarbu, kad transporto ir turizmo sritis gyvuotų ir klestėtų. Ir bandysiu savo pareigas eiti kiek įmanoma atsakingiau, bandysiu kalbėti angliškai taip, kaip kalbama BBC laidoje. Tačiau prašau atleisti, jeigu kartais užsimiršęs sugrįšiu į savo dialektą, lankšyro dialektą ir kalbėsiu kaip lakšyrėtis. Nebejoju, kad mūsų komitetas ir toliau vadovausis likščialinėmis tradicijomis, tai yra dirbsime kompromiso dvasia, bendradarbiavimo dvasia ir kaip jau minėjo Maiklas, tai iš tikrųjų reikalinga tam, kad transportas taptų veiksmingesniu, tam, kad visoje ES transportas būtų palankesnis aplinkai ir kaip šio komiteto pirmininkas būtent štai tokias užduotis matau. Ir nebejoju, kad transporto komiteto narių dėka pavyks pasiekti šių tikslų. Dėkoju už parodytą pasitikėjimą ir džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų su jumis. Ačiū. So, anybody, any other... Ar kas nors norėtų įtraukti kitų klausimų į darbo atvarkę, prašom? Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, e, gerbiamas Brainai, norėčiau pasveikinti jūs, kuo nuoširdžiausiai, jūs tikrai nusipelnėte šios pozicijos. Ir prie kitų klausimų norėčiau pasiūlyti grįžti prie komisijos kompromiso dar prieš, e, pateikto prieš rinkimus į parlamentą. Peter Hutchinson vadovavo kovai su piratavimu prie Somalio krantų. Žinau, kad buvo sudarytas susitarimas, tačiau vis dėlto tikėtina, kad situacija suprastės rudenį. Taigi galbūt e, šį e, karininką galima pakviesti pas mus, kad mes galėtumėm pasikalbėti aktualiausiais klausimais. Komisija dabar dar negyvendino visų savo įsipareigojimų, taigi galbūt su šiuo asmeniu būtų naudinga pasikalbėti. Dėkoju. Netrukus vyks koordinatorių susitikimas ir šį klausimą pasiūlysiu koordinatorių susitikimo darbo tvarkiai, kad iš tikrųjų galėtumėm parlamento vardu pakviesti asmenį kovojantį su piratavimu. Taip, atsižvelgsiu jūsų pasiūlytą klausimą. Toliau klausiu, ar dar kas nors turi papildomų prašymų papildyti darbo atvarkę. Jei ne, priminsiu, kad rytoj 9 val. komitetas susitiks JAN pastate 4Q1 salėje 9 val. Po to įvyks koordinatorių posėdis Taigi tie, kas esate koordinatoriai, liksite toje pačioje salėje ir šis posėdis prasidės 11 val. Taigi, jeigu daugiau klausimų neturite, skelbiu šį steigiamą jį posėdį baigtą, taip pat e, sveikinu vicepirmininkus.